Koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Pas mus atvyko komisijos pirmininkas. Taip pat e, pateiktas vakarykščio posėdžio protokolas. Kaip matau, pastabų nėra. Labai ačiū. Protokolas patvirtintas, būtent tai ir norėjau Jums pasakyti. Kitas darbo trakės klausimas yra klausimai Europos komisijos pirmininkui. Pirmiausia, klausimus užduos politinių frakcijų vadovai. Ir pirmiausia, kviečiu užduoti klausimą vienai minutiai pona Manfredo Weberį, Europos liaudės partijoje. Gerbiamas komisijos pirmininkė, gerbiamas parlamento pirmininkė, kolegos ir kolegės. Šiandien komisija patvirtino naują SWIFT susitarimą. Buvo priimtas sprendimas balsų dauguma. Aš norėčiau pastirauti komisijos pirmininko štai ko. Kaip žinia, piliečiai labai sunerime dėl duomenų perdavimo. Aš norėčiau pasitirauti komisijos, kokią pažangą jį išvelgia Ir kaip jūs galėtumėte įtikinti ES piliečius, kad toks SWIFT susitarimas iš ties reikalingas? Ačiū. Ačiū, pana Weberi. Tiesa, kad susitarimas šiandien vienbalsiai patrintas komisijos. Mes manome, kad yra pakankamai saugiklių apsaugoti asmeninius duomenis ir privatumą. Užtikrinimas būtinumo ir proporcingumo principas, o tikslas yra apribotas prevencija tyrimais, persekiojimo, kiek tai susijęs su terorizmu ir terorizmo finansavimu. Tas susitarimas gerbė pagrindinės teisės ir pagrindinių teisų principus. Yra užtikrintos uh, apsauginės priemonės apsaugoti duomenis, taip pat numatytos skaidrumas uh, duomenų panaudojimui ir uh, teisminės žalos atlyginimo procedūra. Šis susitarimas atitinka pagrindinių teisų konvenciją ir suteikia ir atitinka e, Europos parlamento nuomonę, dėl kurio buvo balsuota dešimtaisiais metais. Ačiū, ponia pirminkė. Papildomas klausimas, ponas Weberis. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau šitą pasitikslinti. Visų pirma, dėl susitarimo turinio. Norėčiau pasitarauti, kaip Jūs manote, kokią reikšmę šis susitarimas turės transatlantiniams santykiams? Koks susitarimas, kokia, kokia įtaka susitarimas turės tiems klausimams, kuriais dar reikės diskutuoti su JAV? Susitarimas labai svarbus. Mūsų partneriai Amerikoje mano, kad tai yra vienas, viena didžiausių prioritetų diskusijose su Europos Sąjungoje, Sąjunga. E, šis sutarimas yra labai svarbus santykiams su Junktinėmis valstybėmis. Nuo 20 metų sausio mėnesio didelis kiekis domenų nebuvo pateiktas ir todėl mes manome, kad reikia išspręsti šią problemą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad kaip svarbu stiprinti transatlantinius santykius, žinoma, tai nereiškia, kad mes nesilaikysime savo principų dėl privatimo duomenų apsaugos ir mano manimu mes sudarėme labai gerą susitarimą. Komisarė Melmstrom atliko puikų darbą. Taip pat aš manau, kad platesnė prasme, politinė prasme labai svarbu galutinai susitarti šiuo klausimu su mūsų Amerikos partneriais. Ačiū, noriu priminti, kad papildomas klausimas ir atsakymas E, turi būti patikti per 30 sekundžių. Tokia yra taisyklė. Ponas e, Šulcas, prašom pirmininkę. Labai ačiū, gerbiamas komisijos pirmininkė. Norėčiau pratesti tos klausimus, kuriuos pateikė kolega Manfred Weber. Norėčiau pasiteirauti, ar komisarė Malmström informavo komisarų kolegiją apie tai, kad e, Europos parlamentas yra labai susirūpinęs dėl dabartinės dėrybų eigos. Ar Europos komisija suvokia, kad tas sprendimas, kuris buvo priimtas šiandien, be abejo nėra toks, kokio norėtų parlamentas, kokio Europos parlamentas laikytų pakankamą pažangą. Gerbiamas komisijos pirmininkė, ar komisija suvokia, kad šiandien buvo priimtas toks sprendimas, kuris kurio gyvendinimas reikštų, kad kažkokios įmonės savininkas, gyvendindamas SWIFT sustarimą, turėtų daugiau galių negu kad kažkoks tai valdininkas. Ar komisarė Malmström tai paaiškino, jeigu taip, kodėl jūs priemė tokį sprendimą, jeigu ne, tai kodėl komisarė jums to nepaaiškino? Labai ačiū. Europos komisija buvo informuota atsakingo komisaro apie dėrybų procesą. Būtent šiandien komisijos narė Malmström mus informavo apie dėrybų galutinį rezultatą. Be to, ji pranešė, kad palaikė labai aktyvų dialogą su daugeliu Europos parlamento narių, daugeliu jūsų. Mes puikiai žinome, kas labiausiai rūpia Europos parlamentui ir jis sakė, kad nuolat parlamentą informuodavo apie dėrybų procesą. Europos komisija atliko savo vaidmenį dėrėdamasi, o dabar Europos parlamentas pats turi nuspręsti ir priims tą susitarimą ar ne. Aš tvirtai rekomenduočiau jums tai padaryti, nes tai yra labai svarbu ES piliečių interesams ir saugumui. Tokiu būdu mes galime pasiekti reikalingą pagrindinių teisių ir asmens duomenų apsaugą. Be abejo, šis klausimas labai jautrus, tačiau manome, kad Europos parlamento e, teisė susilaukia reikiamo dėmesio, o mes turime dėrėtis ES vardu. Kaip jau sakiau, šiandien Europos komisijoje sprendimas buvo primtas vienbalsiai. Pana Šulcas. Ačiū gerbiamas pirmininkė už tai, kad taip draugiškai paaiškinote, kaip vyko jūsų diskusijos, tačiau jūs neatsakėte į mano klausimą. Taigi aš pabandysiu patikslinti savo klausimą ir tikiuosi jūsų tikslaus atsakymo. Taigi dar kartą klausiu, ar komisarė Malmström vykstant diskusijoms komisijoje prieš priimant sprendimą komisarų kolegijoje jums pasakė, kad tas tekstas susitarimo tekstas kelia pavojų, jog Europos parlamentas balsuos prieš. Ar vis dėlto komisarė Malmström jums pasakė, kad tam tekstui pritars ir Europos parlamento narių daugumą? Dar kartą pakartosiu. Ar komisarė Malmström jums pasakė, kad jūsų tekstui Europos parlamentas pritars balsų daugumą? Ar jis sakė, kad neaišku, ar bus Europos parlamento narių balsų dauguma? Gal galite tiksliai atsakyti? Komisarė Malmström negali iš anksto nuspėti, koks bus balsavimo parlamente rezultatas. Ji puikiai žino. Jūs manęs klausėte, e, ar komisarė Malmström mums pasakė, kokia bus parlamento reakcija ir parlamentas balsuos už ar ne. Be abejo, ji yra už šį dokumentą. Jeigu taip nebūtų buvę, ji nebūtų pabaigusi dėrybų komisijos vardu. Bet po to, kai parlamentas atmetė šį susitarimą prieš keletą mėnesių, komisija vyko labai svarbi diskusija. Aš su komisijos narėm Malmström keletą kartų apie tai kalbėjausi. Mes visi puikiai žinome ir jį asmeniškai labai puikiai žino, nes tam skiria be galo daug laiko palaikydama ryšių su Europos parlamentu. Ji žino, kokios problemos gali iškilti dėl šio susitarimo. Tačiau be bejonės dabar mes negalime nuspėti, koks bus balsavimo parlamente rezultatas. Tai galiu Jums pasakyti dabar. Ji man nieko nepasakė, bet sakė, kad ir toliau tarėsi su parlamentu. Tarp kitko, kol kas nėra pasiektas susitarimas dėl to, kada galėtų būti balsuojama dėl šio siūlomo susitarimo. Tiek aš Jums dabar galiu pasakyti, e, turėdamas visą informaciją, kurią aš gavau iš atsakingos komisarės. Ačiū pirmininkas Verhofstad. Yeah. Yeah, yeah. Running to a no once more supraskite, kad artėjame prie pasipriešinimo dar kartą. Dar kartą bus pasakyta ne tam susitarimui. Pirmininkui Verhofstadt žodis. Euh, Aš neklausiu nieko apie SWIFT. Galit būti ramus, apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau. Tačiau vakar Pone Merkel ir ponas Sarkozy susitarė e, aukščiausių lygių dėl to, kaip bus e, valdoma ES, ne tik eurozonos ekonomika. Manau, kad jų sprendimas yra labai aktualus, man pačiam taip atrodo negalime kalbėti apie eurozonos prieš pastatymą ES. ES reikia gero ekonomikos valdymo, bet tokio pat valdymo reikia ir eurozonai. Abiejose vietose tai reikalinga. Eurozonoje tokio valdymo reikia turbūt dargi labiau, nes ten turime vieningą valiutą, priešingai negu visoje ES. Todėl, gerbiamas komisijos pirmininkė, mano klausimas būtų toks. Ką Jūs manote, ar sutinkate su mumis, kad reikia ekonomikos valdymo ir eurozonoje, ir ES? Ir antras dalykas, kas vadovaus tokiam ekonomikos e, tvarkymui. Jūs Europos komisija nepadarėte visko, ko reikia, o taryba susitinka keturis kartus per metus ir bando išspręsti visas aktualiausias problemas. Todėl man atrodo, kad Europos komisija turi užimti vairuotojo vietą. Ir ką galvoja Europos komisija dėl to? Ačiū, ponė Verhofstadtai. Kalbant apie tai, kokios kompetencijos ES yra kam skiriamos. Europos komisija yra atsakinga už e- Europos ekonomikos valdymą. Tai yra numatyta sutartyje ir aš taip galiu atsakyti. Mes esame atsakingi už prekybą, konkurenciją, už didžiąją dalį biudžeto priežiūros klausimų. Tai daroma per Europos komisiją. Ir aš manau, kad Tai reikėtų priminti kai kurioms vyriausybėms kartas nuo karto, nes jos e, ne visada atidžiai skaito sutartis. Tačiau turime suprasti, kad Europos komisija viena to negali padaryti. Mes turime bendradarbiauti su taryba, kuriai taip pat yra suteikti didžiuliai galiojimai. Europos vadovų taryba atlieka lyderės vaidmenį. Ir aš sutinku su jūsų pirminiu teiginiu. Mes e, turime ieškoti sprendimų eurozonai ir visai Europos Sąjungai pakanka perskaityti 136 Lisabono sutarties straipsnį, kuriame sakoma, kad eurozonai gali būti suteikiama kur kas daugiau kompetencijų, daugiau pareigų ir daugiau teisių. Tai, kad turime bendras, bendrą valiutą, reiškia ir daugiau teisų. Tačiau kalbam ir apie visą ES. Todėl aš tikiuosi, kad mums pavyks sustiprinti ES ekonomikos valdymą atsižvelgiant į ES sutartys ir bendrijos metodą. Papildomas klausimas. Papildomas klausimas. Pirmasis išbandymas viso to bus ketvirtadienį, kai nuspręsime dėl 20 metų strategijos. Aš tikiuosi, ponia Baroso, kad pagal šią strategiją ne taryba stebės e, e, šios reikalus, o komisija. Nes niekada nu, na, ne, neįsiv... nemačiau, kad valstybių ir vyriausybių vadovai susirinkę vieni kitus kritikuotų. Tai, tai to jie nedaro, todėl komisija turėtų turėti šią teisę taip daryti. Pone Ferhauštatai, Jūs esate buvęs Europos tarybos narys, žinote, kaip viskas veikia. Tai yra labai svarbi institucija, tačiau ji negali užsimti mikro valdymų ekonomikos politikos srityje, tai būtų didžiulė klaida. Tai ne tik prieštarautų sutarties dvasiai, bet tai būtų tiesiog klaida. Žinoma, Europos vadovų taryba nustato bendrą kryptį pagal 16 sutarties straipsnį, bet po to, aišku, komisija ir tarybos įvairios, e, įvairūs forumai, įvairios darbo grupės e, atliek, turi atlikti tą darbą. Žinoma, komisija yra pasirengusi atlikti savo darbą, stebint ir prižiūrint 20 e, metų strategijos įgyvendinimą. Mes tikimės, kad susilauksime partnerių pagalbos. Aš tikiuosi, kad mes sulauksime ir parlamento paramos mus e, e, drąsina parlamento pozicija ir aišku, kad komisija pasirengusi dirbti savo darbą. Aš norėčiau dar pridėti, jeigu leisite pirmininkę, štai ką, norėčiau padėkoti svarbiausiams parlamento politiniams frakcijoms už e, labai aiškę poziciją patvirtintą balsuojant už 20 metų strategiją. Norėčiau pasitirauti dėl Meksikos įlankos ir Deepwater Horizon. Šiuo metu visame pasaulyje žmonės užduoda savo klausimus dėl naftos švaistimo, dėl konfrontacijos tarp žmogaus ir technikos. Ir čia, gerbiamas komisijos pirmininkė Baroso, aš norėčiau pasirauti štai ko. Ką mano komisija, kaip galima vykdyti prevenciją? kaip Europos komisija Šiaurės jūroje galėtų vykdyti prevenciją. Man atrodo, kad dabar reikėtų dėl to apsispręsti. Ir taip pat norėčiau sužinoti, ar jūs iš tikrųjų manote, kad uh, Tos taisyklės, kurias mes turime Europos Sąjungoje, tai yra e, taisyklės dėl naftos ir gamtinių dujų išgavimo. Ar mūsų tos taisyklės gali apsaugoti nuo panašių katastrofų įvykimo Europos Sąjungoje? Labai ačiū už klausimą. Dar nežinome priežasčių, dėl ko įvyko e, ta nelaimė, nes tyrimas dar vyksta. Reikia išsiaiškinti, ar tai techninės priežastys, ar e, sus, jos susijęs su, su nesilaikymų tam tikrų taisyklių, todėl dar per anksti spręsti dėl to, kas gali vykti Europoje. Nors naftos e, išgavimas vyksta Europoje netokiamis sąlygomis, kaip tenai e, prie naujosios Meksikos pakrančių, nes vandenys yra daug seklesni, tačiau e, komisija labai atidžiai viską stebi. Komisaras Oettingeris jau gegužės mėnesį surengė susitikimas su svarbiausiamis bendrovėmis, e, kurios dirba Europoje, kad išsiaiškintų, kokia yra situacija ir susilaukė iš bendrovių patikinimų, kad laikomasi kuo didžiausių saugumo reikalavimų. Aišku, kad komisija darys viską, kad apsaugotų Europos piliečius ir aplinką. Ačiū, papildomas klausimas. Norėčiau jūsų paprašyti dar kartą mums pasakyti, kaip jūs manate, ar Mums pakanka tos direktyvos dėl naftos ir gamtinių dujų išgavimo. Man atrodo, kad yra nustatytas nevienodas ir labai žemas atsakomybės lygis, ar tikrai jo pakaktų, jeigu vyktų tokia katastrofa, kaip kad įvyko Meksikos įlankoje galbūt reikėtų geresnės platformų techninės kontrolės. Taip pat, ar jūs tikrai manote, kad e, klimato ir aplinkos sąlygos Arktija e, yra palankesnės žmonėms, kad būtų ten galima išgauti naftą. Norėčiau pasakyti, kad e, pas mus sąlygos yra visiškai kitokios negu kad Meksikos įlankoje. Jūs teisai, žinoma, mes turime standartus, kurie yra taikomi naftos išgavimui e, jūroje, įrangos standartai, aplinkos standartai, e, prevencija ir pasirengimas. Be to valstybės narės turi savo teisės aktus, kad išlaikytų didelį e, saugumo lygį. Antra, turime informacijos sistemą, pagal kuri padeda kovoti su nelaimėmis, jeigu išliejama nafta iš tankerių ar išgavimo įrenginių. Tai yra priemonės, kurias tvarko Europos jūrų agentūra ir užsima e, taršos prevenciją ir reakcijomis. Yra bendrijo civilinės saugos e, mechanizmas, kuris gali padėti reaguoti į krizės. Dėl konkretaus klausimo, dėl atsakomybės, dauguma Europos teisės aktų dėl aplinkos ir saugumo nėra skirta konkrečioms pramonės šakoms, tačiau mes manome, kad tie teisės aktai yra taikini visiems ekonominiams sektoriams. Čia nustatyti minimalus saugumo standartai, kurios valstybės narės turi pritaikyti per savo teisės aktus pagal subsidiarumo principą. Ačiū. Timothy Kirchhoffas. Uh, uh, Pirmininkai, Aš norėčiau grįžti prie ES Europo ir uh, uh, Junktinio Amerikos valstijų santykių. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mano frakcija, mano frakcija, kur yra labai svarbi šiame kontekste, uh, E, labai džiaugiasi išgirdusi, kad pasiekta pažangos SWIFT susitarime, kuriame ir mes labai aktyviai dalyvavome. Gal pirmininkas Baroso galėtų pasakyti, kas buvo naudinga komisijoje pasimokyta per SWIFT dėrybas ir kaip tas pamokas būtų galima sėkmingai ir naudingai panaudoti, siekiant susitarimo su dėl PNR. Kaip žinia, dabar mūsų dėmesys krypsta į Junktinės Amerikos valstijas, bet taip pat galvojame apie Kanadą ir Australiją. <laughs> Turbūt dar per anksti e, įvardinti visas pamokas, nes procesas dar nesibaigė. Aš labai laukiu, kada baigsis procesas, sutariant su Europos parlamentu, nes be jūsų paramos mes nieko nepasieksime. Tai yra labai svarbu. Du pagrindinius klausimus čia išvelgiu. Pirmasis yra susijęs su saugumu ir su, tai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis ir duomenų apsauga. Mes apie tai galvojame ir manome, kad tas susitarimas toks, koks jis yra dabar, tenkina Europos parlamento lūkesčius ir atspindi jo išreikštą susirūpinimą po pirmojo svarstymo. Bet aš noriu pasakyti, kad ponė Kirchhoffai mes galvojame ir apie platesnį vaizdą. Mes galvojame ne tik apie Junktinės Amerikos valstijas. Junktinės Amerikos valstijos yra vienas svarbiausių, gal net pats svarbiausias ES partnerių. Todėl mes politiškai turėtume siekti susitarimo. Vicepirmininkas Bidenas čia lankėsi, viceprezidentas Bidenas čia lankėsi ir bandė labai aistringai apginti transatlantinių uh, E, santykių reikšmė šioje srityje taip pat. Todėl Europos komisija nepradės balsuoti tol, kol nesupras, kad viskas yra naudinga ES piliečiams, kad tai tarnauja mūsų saugumui. Bet tuo pat metu mes norėtume, kad tai būtų labai aišku ženklas atspindintis mūsų įsitikinimą, kad tai yra susijęs su svarbia, santykiai su svarbiausiu partneriu. Aš visiškai sutinku, gerbiamas pirmininkė, su jumis ir manau, kad Europos parlamento ilgesys, ypač pastaruoju metu, e, yra puikus demokratijos pavyzdys visiems. O mano papildomas klausimas dabar yra susijęs su naštos pasidalymu e, kovojant su terorizmu tarp e, JAV ir ES. Ar pirmininkas gal mano, kad susitarimai, dėl kurių deramės, su, uždės per didelę naštą JAV vietoj to, kad mes taip pat apsimtume tam tikrą atsakomybę ir e, skirtume tam tikrus išteklius kovai su terorizmu. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Tiesą sakant, kalbantys su amerikiečiais, jie mums pasakė, kad jie yra pasirengę mus paremti, jeigu norėtume sukurti tokią pat sistemą Europoje. Ir tą sprendimą mes turime priimti čia, Europoje. E, per šį susitarimą mes sutinkame suteikti tam tikrus duomenys e, pagal tam tikras e, sąlygas, kurias keliame JAF administracijai. Bet be abejo, tai reiškia, kad mes patys tarpusavėje turime geriau dirbti ir JAF yra pasirengę padėti mums techninėmis priemonėmis, nes jie yra investavę į tas rytį labiau negu mes. Manau, kad ateityje mes apie tai turėtume pagalvoti, nes mano nuomonė visi turime prisidėti prie kovos su terorizmu. Būtų labai didelė klaida manyti, kad kova su terorizmu yra Amerikos reikalas ir mes juos tik remiame. Ne, tai yra bendra, e, bendras uždavinys. Mes kartu turime kovoti su terorizmu ir apginti mūsų piliečių saugumą. Ačiū. Toliau Cimer. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas šiandien patvirtino pono Cashman pranešimą dėl tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. Viena iš svarbiausių mūsų siunčiamų žinių komisijai yra štai kokia. Mes norime daryti viską, kad būtų apjungti ES ištekliai ir kad būtų įgyvendinti tūkstantmečio plėtros tikslai. ES ir valstybės narės kol kas dar nesilaiko savo įsipareigojimų. Šiuo metu pastebimas 20 milijardų eurų trūkumas įgyvendinant tūkstantmečio plėtros tikslus. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti, ką jūs ketinate daryti, kad galėtumėte priminti valstybėms narėms savo įsipareigojimus. ES valstybės narės Junktinių tautų konferencijoje rugsėjo mėnesį turi siūsti aiškę žinę ir turi laikyti savo įsipareigojimus siekdamos tikslų Reikia nepamiršti, kad šiandien vienas milijardas žmonių gyvena skurde ir badauja. Uh, Visiškai pritariu jūsų klausimui ir tam nerimui, kuris jame išleikštas. Žinoma, yra pavojus, kad biudžeto apribojimai kai kuriuose valstybės narėse e, neleis vykdyti kai kurių įsipareigojimų. Komisija prieš keletą dienų sustiko Adisabeboje su Afrikos Sąjungos komisaru ir vienas iš klausimų kurį kelia mūsų partneriai Afrikoje, kad buvo tas, kad kartais jiems atrodo, kad mes neslaikome savo įsipareigojimų. Taigi tai yra klausimas ir atskaitomybės iš mūsų pusės ir patikimumo iš mūsų pusės e, klausimas. Komisija laikysi savo įsipareigojimų, ypač dėl finansavimo kovojant su klimato kaita. Aš ketinu vykti aukšto uh, lygio e, renginių New York'e, gavau laišką iš Benkimūno, kur buvo rašoma, kad labai svarbus šis klausimas. Aš klausiu šį klausimą ne tik Europos vadovų taryboje šią savaitę, bet ir e, G20 susitikime ir kituose susitikimuose, vėliau Kanadoje mes esame tam atsidavę. Aš dalyvau Glen Eagles G8 susitikime prieš keletą metų, o tikrovė yra ta, kad e, dauguma išsivyšusių salių neįvykdė visko, ką yra prisijėmę įvykdyti. Yes, Papildomas klausimas. Aš visiškai nebejoju tuo, kad komisija per pastaruosius metus nuolat ėmėsi iniciatyvų tam, kad vykdytų naujas užduotis vystimosi politikoje. Aš norėčiau pasiteirauti štai ko, ką Europos komisija konkrečiai padarė, kad tos struktūros ir tie ištekliai būtų panaudoti, kad būtų sukurtos reikalingos sąlygos, pavyzdžiui, 12 kad būtų įgyvendintas 12 punktų planas, kurį pasiūlė komisaras Pybalks. Taigi aš norėčiau pasitirauti, ką komisija pati padarė, kokias sąlygas jis sukūrė. Norėčiau pasitirauti, kodėl 2020 metų strategijoje nėra atspindėti tūkstantmečio plėtros tikslai. Komisija darbo savo darbą panaudodama Berijos biudžetą keletą kartų mes valstybėms narėms siūvėm papildomą finansavimą. Pamenu, pavyzdžiui, G8 susitikime Japonijoje aš pasiūliau milijardą eurų papildomai, kad padėtume kaimo plėtrai Afrikoje ir kitose besivystančiose šalise. E, tie pinigai būtų iš neišleistų, nepanaudotų lėšų. Kad vykdytume visus įsipareigojimus iš Europos pusės, tai dauguma tų lėšų turi būti iš nacionalinių biudžetų pagal dabartinę sistemą, e, pagal dabartinę finansinę perspektyvą. Negalime naudoti per daug panaudoti lankstumo. Taigi mes kalbame su valstybėmis narėmis, kad galėtume e, įvykdyti savo ankstesnius įsipareigojimus. Pone Nikit Savela, Laisvės ir demokratijos frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti štai kokį klausimą dėl vystimosi politikos. Ketvirtadienį poryt įvyks ministrų taryba. Šiuo metu ES išgyvena ekonomikos recesiją, krizę. Į tai reikia reaguoti, reikėtų daugiau investuoti, reikėtų užtikrinti finansavimą. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Ar jūs kaip Europos komisijos vadovas. Manote, kad reikėtų išleisti euro obligacijas tam, kad būtų galima finansuoti investicijas, pavyzdžiui, į tokius projektus kaip automagistralės, moksliniai tyrimai, klimato kaita. Taip pat e, sistemos skirtos jūrų navigacijai arba energijai, energijos terminalams viduršėme jūros regionuose ir taip toliau. Taigi yra didžiulių paneuropinių projektų. Kaip Jūs manote, ar būtų prasminga išleisti euro obligacijas tam, kad būtų galima finansuoti tokius projektus? Mes tikimės, kad tie klausimai bus sprendžiami kitose finansų perspektyvose. Jau ES 2020 mes e, ateities ES finansavimui, finansavime prioritetą skiriame tam, kas yra susijęs su E, susijimais energetikoje, transporte ar nematerialioje erdvėje, pavyzdžiui, skaitmeninė darbo tvarkė yra su tuo susijusi. Taigi iš esmės mes manome, kad tame sektorijoje galime sukurti papildomą vertę tarp kitų sektorių. Čia ES e, lėšų naudojimas yra prasmingesnis negu nacionalinio lygmens lėšų naudojimas todėl investuoti turime ES lygių. Kaip tai darysime, reikia pasitarti žinoma su valstybėmis narėmis. Dabar labai sudėtingas laikotarpis, kaip žinote, biudžetas valstybėms narėmis šiuo metu aptarti yra labai sunku, bet manome, kad pavyks mums įrodė, įtvirtinti tvirtai tvirtesnius e, ryšius ES lygių. Turiu papildomą klausimą. Gerbiamas pirmininkė, man atrodo, kad aš negavau konkretaus atsakymo. Kaip Jūs manote? Ar mes galime reaguoti į recesijos pavojų? Uh, paneuropiniais koordinuotais tiesiogiais veiksmais. Galbūt reikėtų išleisti euroobligacijas. Nepamirškime, kad mes susidurėme ir su didžiulė konkurencija su Indija, Kinija, JAV. Taigi, ar Europa reaguos didžiulėmis paneuropinėmis investicijomis, ar bus euroobligacijų? obligacijų? Kokie būtų jūsų konkretus planai? Speaking, now... Aš nemanau, kad šiuo metu valstybės narės yra pasirengusios galvoti apie euro obligacijas tokio pobūdžio išlaidoms. Neseniai priemėme labai svarbę toli siekiančią programą, kurioje galvojama apie tam tikrą priemonę padėti valstybėms narėms turinčioms įsiskolinimo problemų. Tiesą sakant, tai yra tam tikra prasme įsipareigojimai, kuriuos valstybės narės prisima finansų rinkų požiūriu. Šiuo metu, mano nuomonė, būtų labai sunku tarp valstybių narių susitarti dėl euro obligacijų tokio pobūdžio projektams. Tačiau manau, kad yra galimybių panaudoti kitus mechanizmus. Aš savo programoje, pavyzdžiui, kalbu apie privačių ir viešųjų partnerysčių sukūrimą, apie Europos investicijų banko uh, panaudojimą efektyvesniais būdais. Galvojame apie visas finansavimo galimybės tokiems svarbiems projektams, bet aš suprantu, kad tai bus sudėtinga, gal net neįmanoma šiuo metu rasti euroobligacijų konkrečiai šiam tikslui. Toliau kolegė Diane Dots. You, uh, President. President Barroso. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Baroso, jūs rėmėme Šiaurės Airiją ir pažanga, kuri pasiekta kuriant e, stabilę ateitį mūsų žmonėms, jūs taip pat prisidėjote. Jūs esate pademonstravę savo paramą vietiniai administracinai, užtikrinant taikų, klestančią, teikia klestančią ateitį. Ekonominių neramumų metu žemės ūkio ir maisto pramonė e, Šiaurės Arijoje yra vienas svarbiausių sektorių. Šis svarbus darbas gali nukentėti nuo pasiūlytų e, baudų dėl pažeidimų, kuriuos nustatė komisijos auditoriai. Pone pirmininkė, ar sutinkate, kad pasiūlytos baudos e, kaimo plėtros ir žemės ūkio departamentui dėl vieningų išmokų, bendrų išmokų sistemos pažeidimų 2004-2006 metais yra neproporcingos e, tam pavojui, kurį jos kelia šiai sistemai? Ir ar galėtume dar pagalvoti apie 5 procentų vienkartinę baudą, turint galvoje tai, kad departamentas užsijima darb, darbu, užtikrinamas, kad sistemas būtų naudojamas teisingai ir kai dalis lėšų jau yra išieškota. Labai ačiū. Visų pirma, ačiū už šią pastabą dėl komisijos paramos Šiaurės Airijai. Mums labai malonu, kad taip tokie įvykiai ten klostosi taip ir mes juos remiame. Komisija yra daug investavusi į šį procesą. Aš prisimenu savo vizitą į Šiaurės Ariją ir taip toliau mes tuos procesus remsime. Aš žinau apie šios, šios problemas, apie išmokas. Komisija yra išdėsiusi savo poziciją. Tačiau labai aiškiai turiu pasakyti, kad e, sąskaitų patvirtinimo sistema yra tokia, kad valstybė narė gali išdėstyti savo nuomonę, tačiau proceso nepriklausomumas yra labai svarbus. Komisija negali nieko lankščiai daryti, ji laikosi nustatytų principų, kad vienodai būtų traktuojamos visos valstybės narės ir tikriausiai parlamente visi sutarsit, pritarsite, kad reikia laikytis e, visų reglamentų dėl atskaitomybės. Tai yra labai svarbu. Vakar buvau susitikęs, kuris truko, susitikimą, kuris truko kelias valandas su audito rūmais, turiu pasakyti, kad nors mes ir remiame Šiaurės Ariją, turime griežtai laikytis visų taisyklių dėl atskaitomybės. Ačiū. Prašom, papildomas klausimas. Ačiū. Norėčiau papildomą klausimą uždėti, užduoti būtent apie tai. Yra Šiaurės Arijoje šiek tiek nerimo, kad tam tikras lėšas, tam tikros baudos nustatytos remiantis e, nenumatytais patikrinimais, ar komisija galėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai įvykdytos, įvertintos procedūros, kurios egzistuoja, kad būtų visa sistema tinkamai administruojama. Žinoma, galiu pateikti Jums visas komisijos garantijas, kad mes pasistengsime užtikrindami, kad sistema tinkamai būtų administruojama. Tačiau atskaitomybės procedūra yra administracinė procedūros iš kelių stadijų, kur užtikrinama ir valstybės narės teisė gintis ir taip pat įvertinimas iš nepriklausomos organizacijos pusės. Turime dabar šiuo darbu ir užsiimti. Dziękuję bardzo. Na tym Labai ačiū. Tuo mes baigėme pirmąjį klausimų ratą. O dabar pereiname prie konkrečių temų. Konkrečios temos. Europos e, valdymo sistemos darbo grupė. Tai yra mūsų diskusijos tema ir kolegė Kool pirmiausia pasisakys. E, prezident Baroso, jūs net duidelijke uit. Labai ačiū. Pirmininkė Baroso, jūs ką tik labai aiškiai pasakėte, kad Europos komisija yra Europos ekonomikos valdytoja. Tačiau mums reikia daugiau taikyti bendrijos metodą šiuo metu, jeigu norime sustiprinti Europos ūkio valdymą. Taigi mes esame jūsų pusėje, bet iš to, ką aš girdžiu, man susidaro įspūdis, kad taryboje vis daugiau žmonių yra linkę link tarp vyriausybinio požiūrio. Pavyzdžiui, e, kalbant apie stabilumo raugimo pakto įgyvendinimą. Jeigu pažvelgtume į darbo grupės veiklą ir jos rezultatus, tai kaip jūs, kas jūsų nuomonė yra pagrindiniai veiksniai, leidžiantys sustiprinti Europos ekonomikos valdymą ir stabilumo ir augimo paktą, pasinaudojant bendrijos metodų. Kaip praktiškai būtų galima tai įvardinti? Um, think... Ačiū. Aš manau, kad ši darbo grupė buvo sukurta labai konkrečiame pagalbos Graikijai kontekste. Kaip žinote, Europos komisija šioje darbo grupėje dirba konstruktyviai ir lojaliai. Darbo grupė, tiesą sakant, ir buvo įkurta Europos tarybos prezidento bendradarbiaujant su komisija. Europos komisija dalyvauja tos darbo grupės veikloje ir galiu pasakyti, kad džiaugiuosi jos e, darbo pažanga. Yra pasiektas konsensusas, jis jau tampa vis ryškesnis E, siekiant pagerinti ūkio koordinavimą Europoje, dauguma e, tų žingsnių atitinka e, mūsų komunikate paskelbtame gegužės 12 dieną išdėstytas gairės. Ši darbo grupė atlieka labai svarbų darbą, nes sprendžia tokius svarbius uždavinius kaip stabilumo ir augumo pakto įgyvendinimas ir kitus Europos lygio veiksmus. Apie tai ketvirtadienį su tarybos atstovais kalbėsimės. Europos komisija yra pasirengusi išlaikyti jai suteiktą iniciatyvos teisę ir toliau teikti pasiūlymų, kad būtų įtvirtintas šioje darbo grupėje ryškiantis konsensusas. Alzbieta Vukačievska. Panie Przewodniczący, wiemy, jak trudna jest sytuacja. Labai ačiū, pirmininkė. Mes žinome, kad šiuo metu kai kurios ES valstybės narės susiduria su didžiuliais ekonominiais sunkumais. Tai įtakoja tų šalių piliečių emocijas ir tų šalių vyriausybių priimamus sprendimus. Galbūt reikėtų skatinti 27 valstybių narių integraciją. Aš norėčiau pasiteirauti, ką jūs ketinate daryti. Šiuo metu pastebimas didžiulis spaudimas priimti naujus sprendimus, pavyzdžiui, sukurti ekonominį valdymą. Kokias garantijas galite jūs mums pateikti, kad tos šalis kurios dabar susiduria su ekonominiais sunkumais, nepateks į antrąją, valst, taip vadinamą, valstybių lygą. Komisijos pirmininkas, norėčiau pasakyti, kad mes pasisakome prieš bet kokį susiskaldimą Europos Sąjungoje. Mes turime vieną Europos Sąjungą, turime Europos Sąjungos institucijas, 27 valstybės narės šiandien ir be abejo mes paisome, visapusiškai paisome sutarčių. Pagal dabartinės sutartis mes galime nuveikti daugiau koordinuodami ekonomiką. Turiu pasakyti, kad sutartyje yra 121 straipsnis, kur aiškiai pasakyta, kad valstybės narės turėtų derinti savo ekonominės politikas. 121 straipsnė kalbama apie ekonomikas ekonominės politikos koordinavimą, 126 straipsnė kalbama apie biudžetinius dalykus, Pagal 126 straipsnį komisija gali koordinuoti veiksmus euro zonoje ir apskritai visoje Europos Sąjungoje. Reikėtų tą puikiai suvokti. Mes negalime pat mes galime pateikti tam tikrus sprendimus eurozonai, tačiau negalime atskirti eurozonos nuo likusios ES dalies. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. ES yra pagrista solidarumo principu. Ačiū toliau kolega Sergio Koferati. Grazie, Presidente. Jo unopinione in verità. Ačiū. Pone pirmininkė, turiu kitokią nuomonę negu ponas Boroso, kai kalbama apie komisijos e, darbo grupės atliktą darbą per pastarosius kelius mėnesius. Galbūt jūs e, paneiksite mano žodžius, bet man susidaro įspūdis, kad pati minintis e, e, sutvarkyti biudžeto discipliną e, susilaukia tam tikros paramos žiniasklaidoje, tuo pat metu atrodo, kad nustojame kalbėti apie augimą ir plėtrą. Tai tas stabilumo ir augimo pakto susilpnėjimas yra toks, kad jau nebekalbama apie augimą, o tik apie stabilumą panaudojama, kalbama apie euroobligacijas, kitus veiksmus, kurie galėtų prisidėti prie augimo. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar jums iš tikrųjų įdomus tas ekonominis augimas ir darbo grupiai. Darbo grupė sukurta ekonominiam valdymui ir kai aš kalbėjau apskritai apie savo pasitenkinimą e, dėl atlikto darbo, tai kalbėjau apie tai. Žinoma, ekonominis augimas yra atskiras klausimas dabar. Ekonominis augimas yra svarbiausias ES ekonomikai. Be augimo negalėsime pasiekti rezultatų, to pateikti piliečiams, ko jie tikisi, negalėsime išlaikyti savo socialinės rinkos ekonomikos, negalėsime, piliečiai negalės realizuoti savo potencialo. Tai yra 20 metų strategijos tikslas - augimas, augimas, augimas. Bet ne bet koks - protingas augimas, tvarus, įtraukiantis augimas. Žinoma, mes manome, kad tam, kad būtų augimas, reikia pasitikėjimo. Be pasitikėjimo finansų rinkose negalėsime pasiekti ir to aukštesnio augimo ir sugražinti tą augimo potencialą. Todėl fiskalinis konsolidavimas yra labai svarbus. Ne kaip tikslas, o kaip priemonės pasiekti didesnį augimą, skaitant ir tą augimo potencialą Europoje, potencialą sukūrimą. Kolegas Seidas Kamalas. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad visiems, visi sutarėme, kad reikia tvarkingo ekonominio valdymo, tačiau sažininkai pripažinkime, kas vyksta. E, stabilumo ir augimo paktas pažydėjimas ir kalb, užsimama nebalansinė veikla finansinė inžinierija. Žinoma, visi sutinka, kad valstybės narės turi laikytos tvarkingos e, pinigų politikos, e, skaitomybės, Tačiau ar tai vertinat kaip progą, kad ES imtų tvarkyti valstybių narių biudžetus, ar išspręsti problemas tų šalių, kurios turi didžiulius biudžeto deficitus, o ne vien tik tai kalbėti apie savo galios didinimų, kiek tai susijęs su valstybių narių biudžetais. Aš nevertinu šio klausimo kaip kovos dėl kompetencijų ar galios. Tai nėra problema. Dabar 121 straipsnis sako, kad jau dabar valstybės narės ekonominė politika nėra vien tik tai nacionalinis klausimas. Per krizę matėme, kad vienos šalies sprendimai gali turi turėti tiesioginės įtakos kitoms šalims. Taigi, todėl prasminga, pavyzdžiui, tada, kai valstybės narės rengia savo biudžetus, žinotų, ką kitos šalis daro, daro nes tų sprendimų e, svarba, tie sprendimai gali paveikti jų pačių sprendimus. Aiškiai noriu pasakyti, mes nenorime tiktis į suverenes nacionalinių parlamentų sritis. Tai labai svarbu. Tačiau prasminga aptariant ekonominę Europos politiką, esant tarpusavėje susijusiems, reikia žinoti, kokie yra kitų ekonomikos sprendimų e, ketinimai. Todėl tai yra protinga linija, tai ką siūlo komisija. Ir atrodo, kad atsiranda ir sustarimas dėl šio klausimo. Ačiū, ponė Eniko Gyuri. Labai ačiū. Az uniónak nincs több elvesztegetni. Krize pastaraisiais metais parodė, kad ES negali švaistyti laiko. Turime reaguoti ir reikia tai daryti greitai. Trijose srityse reikia imtis veiksmų - ūkio valdyme, augimo strategijoje ir paslaugų reformoje. Turime nepamiršti, kad praeitie pasiteisinusi politika turėtų būti inkorporuota į naują struktūrą. Maisto, struktūra, maisto politika, žemės ūkio politika, sanglaudos politika turi būti pritaikyta Kitaip mes nebūsime stiprus pasaulio arenoje. Mes e, norėdami spręsti tas problemas, e, turime suprasti, kad jūs esate atsakingas už ekonomikos politiką. Dėkuoju Jums už tai ir norėčiau paklausti, ar Jūs ketinate išlaikyti šias sritis kaip pagrindinės. Visi pokyčiai turi būti e, pagrysti visų valstybių narių priimamais sprendimais, o ne tik eurozonos priimamų sprendimais. Jūs esate visiškai teisi. Jūs kalbate apie holistinį požiūrį į ekonomikos politiką. Toks mąstymas būtų klaidingas. Manau, kad valstybės narės dabar tai puikiai suprato. Kai kalbame apie Europos ūkio politiką, neužtenka galvoti tik apie stabilumo ir augimo paktą ir apie, ar apie finansų paslaugų reformą. Viskas yra susijęs su ekonomikos augimu. Tam, kad turėtume tvaro ekonomikos augimą, turime užtikrinti gerą ekonomikos valdymą. Mes turime laikyti stabilumo pakto reikalavimų, turime siekti finansų stabilumo, bet taip pat reikia naujų finansų rinkų reglamentų. Turime investuoti į mūsų augimo potencialą. Būtent apie tai kalbama ES 2020 strategijoje. Mums reikia reformų, mums reikia finansų e, konsolidavimo, reikia struktūrinių reformų ir be abejo reikia toliau tęsti tokią ekonomikos politiką, kuri mums leido egzistuoti čia. E, Europos Sąjungoje turime siekti socialinės e, ir ekonominės sanglaudos e, ne tik eurozonos tarpe valstybių narių, bet visų valstybių narių tarpe, visų 27 valstybių narių tarpe. Franz Obermeier. Franz Obermeier. Buvo įkurta darbo grupė ir Van Rompoj ketina sukurti skubės taisyklės tam, kad būtų galima ES išvesti iš euro krizės. Gerbiamas komisijos pirmininkė, šiandien jūs nekartą minėjote 121 straipsnį. Jūs teisingai pastebėjote, kad viskas yra tarpusavyje susiję. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau jūs konkrečiai pasiteirauti ar darbo grupė aptars sankcijas ir toms valstybėms narėms, kurios nuolat um, pažeidžia biudžeto discipliną. Galbūt uh, būtų galima tokioms valstybėms nepateikti subsidijų, struktūrinių priemonių. Galbūt pakoreguoti balsavimo teisės tokių valstybių narių. Ir taip pat norėčiau pasiteirauti, ar, valst... ar komisija mąstys apie kažkokias tai uh, bankroto taisyklės nemokioms valstybėms narėms? Labai daug klausimų pateikta. Taigi, pirmiausia, ką mes dabar darome darbo grupėje ir komisijoje. Gegužės 12 dienos paskeltame komunikate jau pasakyta, kad reikia ieškoti galimybių sustiprinti stabilumo ir augimo paktą, galvojant ir apie atitikimo paskatų arsenalo išplėtimą. Tai įvardinčiau taip. Mes kalbame apie paskatų atitikimą tikimui e, stiprinimą. Kai kurie žmonės kalba apie kitus dalykus, bet mums reikia tokių paskatų kuo daugiau, kad žmonės laikytųsi stabilumo raugimo paktų. Nes dabar problema buvo ta, kad valstybės narės tiesiog nesilaikė sutarties, kurią jos pačios priėmė ir ratifikavo. Kaip tą padaryti? Mes tai norime padaryti sąžiningai, nebausdami valstybės, kurios e, e, laikosi, kurios naudojasi sanglaudos fondu. Mes norime patvirtinti tas paskaitas, tenkinti stabilumo augumo paktą, neatsižvelgdami valstybių narių praeities problemas. Mes tas paskatas norime įgyvendinti keletų būdų. Pirmiausia, pavyzdžiui, e, pasitelksime prevencinės priemonės nuosekliau ir sustiprinsime automatiškumo laipsnio taikymą. Valstybė komisija yra pateikusi keletą teisėkuros pasiūlymų to požiūriu. Um... Labai ačiū. Juan López Aguirre. Gracias, presidente. Quiero, presidente Barroso. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė Barroso. Aš norėčiau pateikti klausimą apie nedarbą. Ir pakomentuoti tos naujos darbo grupės tikslus. Nuolat yra ginčiamas dėl tos darbo grupės strategijos, ar ji turėtų apimti viską ar ne. Turiu pasakyti, kad yra milijonai žmonių, kurie visiškai nesijaučia įtraukti. Jie neturi darbo vietos, jie nėra įtraukti į darbo rinką. Yra milijonai bedarbių, kurie iš ES tikisi konkrečių veiksmų. Jie tikisi veiksmų iš e, Europos valdymo grupės, iš stebėsenos strategijos. Aš norėčiau pasiterauti, ar bus kažkas tai daroma, kad būtų skatinamas produktivumas ir konkurencingumas. Kaip ketinama įtraukti tuos, į darbo rinką tuos žmonės, kurie dabar ypatingai kenčia nuo krizės? Taip pat norėčiau pasiteirauti, ar bus kaž, ir kažkoks tai naujo, naujos Europos ekonominės vyriausybės arba ekonominio valdymo apibrėžimas. Komisijos pirmininkas, mums reikia visapimančio požiūrio. Aš manau, kad nepakanka kalbėti vien tik apie Europos ekonominį valdymą. Reikėtų pagalvoti ir apskritai, ką mes galėtumėm padaryti skatindami Europos ekonomikos saugimą. Reikėtų užtikrinti, kad tas saugimas būtų nuoseklus apimantis viską ir visus. Tikrai nereikėtų, kad e, krizės valdymo kaštus padengtų silpniausi, nes ne jie sukėlė krizę. Buvo teisingai pastebėta sukurti ekstra dimensiją. Būtent dėl to įvyks didžiojo dvidešimtuko susitikimas. Mes norėtumėm pasiūlyti tokį mechanizmą, kad ir finansų sektorius prisidėtų prie krizės sprendimo. Taip pat mes tikimės bendros ES pozicijos didžiojo 20-ko susitikime. Ponas Petru Luhanas. Pone Baroso, norėčiau iškelt, užduoti klausimą apie 20 metų strategiją. Tai turėtų būti augimo plėtros užimtumo strategija. Tarybos išvados patvirtintos 25-6 kovo įtraukė ir tikslą gerinti mokslinius tyrimus. Mintis čia yra ta, kad 3 procentai BVP būtų skirti šiam tikslui. Tame pačiame sprendime sakoma, kad komisija turėtų e, nustatyti rodiklį, kuris atspindėtų mokslinių tyrimų e, efektyvumą. Mano klausimas yra toks, kokia, pagal kokią metodologiją jūs, jūs parengsite tokį rodiklį. Ir antra, ar jau turite konsultacijų programą parengę? Taip, jūs teisus. Mes kalbėjome apie 3 procentus BVP Tačiau tai ne tiek vien tik tai moksliniai tyrimai, o apskritai inovacijų savoka, nes viskas susiję ne tik su fundamentaliais tyrimais, bet būtent apie tai, kaip tyrimai paveršiami ekonominė veikla, ką moksliniai tyrimai gali duoti augimui ir užimtumui. Kaip žinote, nėra bendrai nustatyto rodiklio mm, inovacijoms. Tai yra techninis klausimas, e, kur ekspertai turi skirtingų nuomonių. Aš esu kalbėjęs su generaliniu EBPO e, sekretoriumi mes kartus, kartu su jais dirbame, rengdami naujovių rodiklį, kuris galėtų būti priimtas e, ir akademinės visuomenės. Būtent tai mes ir darome ir norime, kad tai, kad tai būtų padaryta per atviras konsultacijas. Ir mes e, pritarėme visom, visiems indėliams. Tai yra labai techniškas klausimas. Tačiau labai svarbu sukurti geresnius rodiklius e, naujovių vertimui. Pone Ilda Figureido. Pirmininkė, žinome, kad ekonominė ir socialinė situacija daugelėje valstybių narių yra tikrai kelinti nerimą. Ekonominis augimas yra labai mažas, menkas, ir nepakanka, e, e, reikia daugiau dėmesio skirti darbo vietų kūrimui ir atsižvelgiant į tą taupimo politiką, tą taupimo priemonės, kurios tarsi ir siekia įvykdyti e, stabilumo ir augimo pakto kriterijus ir tarsi daromos tam, tačiau jos nekuria augimo ir e, taip pat didina skurdą. Taigi, nors ES ir nori kovoti su skurdu, mes matome, kad socialinė atskirtis, skurdas ir nedarbas didėja. Taigi, ponia pirmininkė, ar nemanote, kad reikia kuo skubiau suteikti prioritetą socialinio tvarumo klausimams makroekonomijos politikos rėmose, o ne vien tik tai reikalauti finansinio tvarumo, kuris kelia pavojų socialiniam tvarumui. Ar nemanote, kad jau pats laikas peržiūrėti stabilumo paktą ir tuos kriterijus, kad prioritetas būtų suteiktas užimtumui ir socialiniai įtraukčiai? Sem sustentabilidade financeira não teremos sustentabilidade social. Manau, kad be finansų tvarumo neužtikrinsime socialinio tvarumo, kadangi be finansinio tvarumo nebus pasitikėjimo, tai reiškia nebus investicijų, nebus darbo vietų. Todėl nemanau, kad mes turėtume statyti prieš priešą e, stabilę makroekonominę politiką ir kitus dalykus. Reikia galvoti taip pat ir apie skurdžiai gyvenančius žmonės. Reikia padėti e, skurdžiai e, gyventojams. Tai yra Europos 2020 dalis. Mes matome, kad atsiranda naujų skurdžiai gyvenančių žmonių ir tai kelia didelį susirūpinimą. Dėl to reikia atsižvelgti į šią situaciją, galvoti, kaip reaguoti į ją. Dar pakartosiu, kad negalime galvoti tik apie biudžeto discipliną kaip vienintelį sprendimą. Nes kitaip mes pagilinsime problemas ir nukentės vargingiausi gyventojai. Ačiū, panas pirmininkė. Pirmininkė Baroso ar galėtumėte man pasakyti, kam naudingas yra Graikijos gelbėjimo paketas? Ar Graikijos žmonėms, ar spiralaksės e, turtingajam e, Graikijos e, bankininkui, EFG grupės nariui? Ir ar čia nėra kokio nors interesų konflikto? Paketas priemonių, kurį parengė Graikija Europos institucijos yra skirtas Graikijos žmonių labui ir taip pat visai Europos ekonomikai. Kitaip 27 valstybės narės nebūtų tų priemonių patvirtinusios. O dėl insinuacijų, kurias jūs darote, nemanau, kad jos vertos kokio nors atsakymo. Dėkuoju. Paskutinis klausimus. Kolega Džordžijos Papanilao. Pone pirmininkė. Vokiečiai ir prancūzai, man atrodo, susitarė ir kad e, ponios, ponios Merkelis Sarkozy pareiškimai rodo, kad tokių stabilumo augimo pakto pakeitimų nereikia, bet dabar panašu, kad tas paktas bus koreguojamas. Ir toms valstybėms narėms, kurios nesitaiko, nesilaiko tam tikrų drausmės reikalavimų, gali būti taikomos nuobaudos. Ar jūs manote, kad e, šioje srityje reikia kelti tik tai disciplinos drausmės klausimą? Ar tokio, to, tokiomis krizės sąlygomis fiskaliniai nacionaliniai instrumentai, priemonės duos kažkokiu tai rezultatu? Panašu, kad tos problemos nuolatos kartojasi. Na ir vėlgi Graikijos kredito reitingai vėl pagerėjo be jokio pagrindo. Ar nemanote, kad tokia sistema neduos jokių rezultatų ateityje? Atsakymas. Europos institucijos kartu su valstybėmis narėmis siekia įgyvendinti stabilumo augimo paktą. Akivaizdu, kad buvo problemų dėl pakto įgyvendinimo nebuvo laikomasi pakto reikalavimų, tą darė kai kurios valstybės narės, valstybės narės, kurios pačios susitarė dėl tų taisyklių ir jų nesilaikė. Pagal dabartinės sutartys be naujų reformų yra įmanoma taikyti tam tikrus apribojimus, sankcijas, nuobaudas, įmanoma tą padaryti. Na, o dabar norime, kad ateityje viskas vyktų objektyviai. Ieškome būdų, kaip būtų galima pagerinti pakto patikimumą, sąžiningai, dorai, tam, kad tos priemonės būtų įgyvendinamos objektyviai, atsižvelgiant į šalies padėtį, ar ta valstybė yra tarp turtingiausių ar mažiau pasiturinčių valstybių narių. Aš manau, kad tai yra naudinga mums visiems, tam, kad būtų patikimesnis būdas paktui įgyvendinti. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, už dalyvavimą klausimų valandoje. Susitiksime kitą mėnesį tame pačiame renginyje ir matyt matysime jūs rytoj.